sur la proposition du président, du président Lamberts. Euh, laikydamasis euh, šešėlinio pirmininko Lambertso siūlymo, siūlau pradėti darbą, kol susirinks pranešėjai. Na, bent jau kai ateis laikas, ponė Silviguliar tikrai bus šią. Tikriausiai susipažinote su mūsų darbo atvarkė, jei nėra jokių pastebėjimų, laikysime ją patvirtintą ir kaip supratote, šiandien mūsų laukia labai svarbus posėdis, e, svarbesnis neįprastai. Jis susidės iš dviejų skirtingų dalių. E, pirmoje dalyje išklausysime pranešimo projekto per įstatymo. Pranešimas parengtas dalyvaujant Mikaeliui Toireriui. Paskui vyks jo svarstymas, dalyvaujant šešėliniams frakcijų pranešėjams bei kitiems kalbėtojams. Žinoma, pranešim, pranešėjas apibendrins diskusijas ir pristatys, kokias politinės išvadas jis daro po diskusijų. ir ypač kokius pakeitimus jis ketina įtraukti į savo pranešimą. Po to prie mūsų prijungs vystomasis komitetas ir e, koordinatoriai pasiūlė surenkti bendrą klausimą ir pakalbėti apie mokesčių vengimo pasiekmes besivystančioms valstybėms. E, išklausysime kalbėtojų šią temą. Taigi darbo tarkė patvirtinta. Negryšiu prie pirmininko pranešimų, kuriuos gavote raštu, taip sutaupysime laiko. Norėčiau tiesiog priminti, kai ką apie mūsų numatomą darbų tvarkaraštį ir pranešimo tvirtinimą. Mes e, laikomės patvirtinto darbų tvarkaraščio ir turime e, pagal angliškai pranešimo tekstą nuo 11 gegužės iki vakar buvo parengti, parengti teksto vertimai. Uh, o pakeitimus reikia įteikti iki 27-osios. Manau, kad tada tai yra per nelik, tas terminas yra per greitas ir todėl siūlau pakeitimų e, terminą nukelti iki antradienio 31-osios vidurdienio. Jums tikriausiai reikia to laiko, aš norėčiau skirti tą laiką teksto perskaitimui, bei taip pat įsigilinti į tai, ką kolegos pasakys. Ir nuo gegužės 11-osios buvo nuveikta kitų darbų. Susipažinome su naujų dokumentu, kurį, kuris šį rytą buvo pristatytas e, koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų e, susitikime. Turėjome galimybę jį aptarti. Taip pat e, mano vadovaujama delegacija praėjusią savaitę lankėsi Vašingtone. Tai buvo nepaprastai įdomus vizitas. Turėjome galimybę pasikalbėti su Amerikos administracijos atstovais, su atsakingais e, pareigūnais išdo departamento sekretoriumi, taip pat e, kongreso nariais, atsakingais už šią sritį taip pat su abiejų politinių partijų atstovais susitikti, bei taip pat e, apsilankyti universitetuose, e, pasaulio bankė, TVF, Oxfam, kitose nevyriausybinėse organizacijose. Ir žinoma, atšvelgiant į visą e, šią informaciją, bus teikiama papildomų pakeitimų. Peter Ziman norėtų kai ką pasakyti prieš suteikiant žodį mūsų pranešėjai. Prašau, Peterį. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę. Todėl paprašiau žodžio. Ir posėdėje, kuriame pirmininkavau prieš tai, buvo iškilęs dokumentų klausimas, turiuomenį koordinatorių posėdį. Norėčiau uh, kai ką pasakyti. Kolegos iš GUE frakcijos veikiausiai galės mane pataisyti. Paaiškėjo, kad kai kurie dokumentai nėra, jų nėra nei salėje, bei taip pat jų nėra jokiose kitose aplankose. Komisija pareiškia, kad jų nebėra. Yra ir trečioji dokumentų kategorija, dokumentai, kuriuos komisija turi Bet e, teigiama, kad jie te, to, tų dokumentų apim, apimtis yra labai didelis ir dėl to mums nėra galimybės su jais susipažinti, bet manau, kad komisija turėtų tokią galimybę mums sudaryti. Todėl ir manau, kad reikia dirbti tinkamai Ir e, mums būtinai reikia susipažinti su visais egzistuojančiais dokumentais. Antra, prieš posėdį sužinojame, kad galimybė susipažinti su dokumentais galioja tik tai iki e, birželio 15-osios. Taip yra dėl to, kad e, nustojo, gal, nustojo galioti ankstesnis mandatas bet galbūt galima būtų pratesti dabartinį mandatą, dabartinį mandato galioju iki Liepos galo, tai būtų tikrai naudinga. Ačiū. Atsižvelgsime jūsų pastabas, tai oficialiai raštu paprašysime komisijos galimybę susipažinti su tais dokumentais, apie kuriuos nežinojome. Prašau pranešimo pristatymui žodis jums ponas Jėpė. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegams, kurie dalyvauja šiame pristatyme. Noriu padėkoti ir tiems, kurie atsiuntė savo pasiūlymus pranešimui raštu. Kaip žinote, dėje e, kitas pranešėjas Michael Tora neturėjo galimybės ateiti į posėdį. Aš pristatysiu šį pranešimą mūsų abiejų vardų, bet žinau, kad kolegos iš Aldė frakcijos dar papildys, kalbės jo vardu. Draugė su ponu Tuariu norėtume kai ką pasakyti apie procesą prieš perdami prie turinio. E, mes pasisakome už atvirą ir įtraukų procesą, kaip ir per pirmąjį teks vienas komiteto darbą. Kaip žinome, tvarkašas yra labai įtemptas. Uh, Tai buvo minėta keletą kartų ir šį kartą atsižvelgiant į tą tvarkaraštį labai svarbu laikytis jo, parodyti visiems lankstumą ir dirbti kiek įmanoma disciplinuočiau. Ir po savo pasisakymo tikrai lauksiu jūsų komentarų, minčių, pasiūlymo. Aš tikrai juos atsižvelgsiu, atsižvelgsiu visų frakcijų pozicijas ir ateinančiomis savaitėmis sieksiu, kad mūsų komitetas parengtų e, stiprų pranešimą. Šis pranešimas turi nusiųsti aiškiai žinę mūsų piliečiams apie tai, kad agresyvus mokesčių planavimas, mokesčių e, slėpimas yra neprimtinas dalykas. Ir, kaip žinote, jau iš pirmojo mokesčio komiteto darbo pas, buvo pasiekta pažangos, čia norime pasiekti dar daugiau pažangos, bet tai turime akcentuoti, kad mūsų darbas paremtas pirmojo mokesčių komiteto darbu ir visos rekomendacijos, apžvalgos analizės parengtos per pirmojo komiteto darbą yra naudojamos ir mes toliau giliname tą darbą, kuris jau atliktas. Tai labai svarbu, kad niekas e, klaidingai nemanytų, kad, rekom, kad, kad jeigu rekomendacijos, ankstesnės rekomendacijos nekartojamos, jos nesvarbios, mes tiesiog nenorime kartoti to, ką jau nuveikėme. Dėl paties pranešimo. Jis suskirsitas į keletą iškių skyrių. Visų pirma, Pirma dalis yra faktų išvardinimas, ten išvardinti visi faktai, informacija gauta per mūsų klausimus, delegacijų vizitus ir informacija, kuri aktuali. Aš paminėsiu keletą svarbių temų. Visų pirma, mokė, ypatingų mokesčių jurisdikcijų vaidmuo, antra finansinių institucijų vaidmuo agresyviame mokesčių planavime, kurį vykdo didžiosios daugia šalės įmonės, trečia, trečias arbi tendencijas e, žinios, e, išmanimas, e, moksliniai tyrimai, penkta e, išorės matmuo, EBPO, e jungtinės tautos, ir apie tai dar kalbėsime šiandienos klausime ir galiausiai parlamento specialaus komiteto mokesčių klausimais 2 darbas. Antra, pranešime yra testinė dalis, kur apibendrinti komisijos atsakymai bei veiksmai po rekomendacijų paskelbtų pirmąją priemus pirmojo mokesčių komiteto pranešimą po šios dalyje, po rekomendacijų įvykdymo aptarimo dalies. E, išvardiname šešias svarbes temas, kuriomis remiant, kuriom, pagal kurias ir bus rengiamas rekomendacijos. Tai tikrai svarbi pranešimo dalis. Mes jau pabandėme įtraukti, turiuomenį šešėlinius pranešėjus įtraukti siūlymus į, į tą dalį. E, Taip pat noriu aptarti šias temas. Visų pirma, juodasis sąrašas ir sankcijos už e, mokesčių vengimą ir informacijos slėpimą. Panamos skandalas, man atrodo, dar kartą atskleidė, kad komisija ir mes, valstybės narės, turime siekti e, teisingumo mokesčių klausimais. Todėl kalbame apie mokestinius rojus ir specialios e, sis, s, ypatingos mokesčių, ypatingų mokesčių sistemų jurisdikcijas, norime taip pat kalbėti apie sankcijas taikomas juodą į sąrašą įtrauktoms jurisdikcijoms, taip pat kalbame apie e, galimybę suspenduoti galiojančias sutartis siūlome taikyti sankcijas įmonėms, bankams, firmoms, mokesčių konsultantams, jeigu jie bendradarbiauja su juodame sąraše esančiais subjektais. Taip pat ES mastu norime renkti sąrašą, kurio pagrindu žinotume, kad e, niekas e, ne, negalėtų išvengti mokesčių. Taip pat norime, e, kad pa, užkardyti galimybę e, atsirasti naujoms spragoms teisės aktuose. Toliau, antroji dalis. Žinias apie patentus ir moksliniai tyrimai ir plėtra jau nuveikta nemažai šioje srityje. Mes norime teisės aktų, kad nebūtų galimybės naudotis patentais, kaip galimybė išvengti mokesčių. Taip pat norime pastelbti honorarų direktyvą, kad nebūtų niekam taikomos išimtis. Trečia, bankai, mokesčių konsultantai ir tarpininkai klausimuose, kur dalyvavo banko atstovai, taip pat Panamos skandalas atskleidė, e, kad reikia spręsti finansinių institucijų klausimą. ES e, elgesio kodeksas e, yra siūlomas sprendimas čia. Taip pat siūlome nutikti, numatyti proporcingas finansinės priemonės bankams už mokesčių vengimą, už mokesčių rojų naudojimą. Toliau, informatoriai E, Panamos skandalas, LuxLeaks skandalas atskleidė, kad turime išlaikyti spaudimą šiuo klausimu, daryti jį ir komisijai, ir valstybėms narėms. Reikia aiškaus teisinio pagrindo, kad užtikrintume tinkamą e, informatorių apsaugą. Valstybės narės turi peržiūrėti galiojančius įstatymus, kad užtikrintų e, informatorių ir žurnalisto apsaugą. Tai E, nusiųstų aišku signalą Luxemburgui, e, turiuomenį atvejį dėl LuxLeaks informatorių. Verslo paslapčių apsauga nėra e, gal, galimybė pradėti teisminį žurnalistų arba informatorių persekiojimą, kurie atskleidžia svarbę visuomenė aktualią informaciją. Trečia, trečia klausimų grupė - instituciniai klausimai. E, galite detaliau pasiskaityti apie tai, bet kaip matome, e, Elgesio kodekso grupės nesėkmi yra akivaizdi, valstybės narės turi reikalauti e, jo, tos darbo grupės pažangos, taip pat akcentuoti būtinybę siekti didesnio skaidrumo. Apie tai taip pat vyko diskusijos. Europos semestras. Svarbu išnaudoti Europos semestrą valstybių narių, kad įvertintume veiksmingo apmokestinimo galimybės ir kovoti su įdingais režimais, taip pat kovoti su mokesčių vengimu tarp valstybinių mastų. Yra visas skyrius skirtas išorės aspektui, tai ką perėmėm iš pirmojo mokesčių komiteto. Uh, BEPS priemonės. Čia norėčiau paminėti ABPO e, kontekste kalbama apie BEPS 2 dokumentą minimalius standartus ir konkrečius tikslus, kurių turime siekti, jų reikia daugiau BEPS plane. Raginame kurti Europos parlamente e, kreiptis į ABPO, e sukurti stebėsenos grupę ir raginame komisiją įtraukti visas priekybos ir draugystės, partnerystės sutartis, nuostatas dėl geros valdysenos apimant ir nuostatas dėl visapusiško BEPS priemonių įgyvendinimo ir automatinių priemonių pritaikymo neįgyvendinimo atveju. Taip pat e, siūlome kurti e, naudos gavėjų registrą viešą nu- naudos gavėjų registrą. Ir dar vienas svarbus dalykas, taip pat globalinį turto registrą, kur būtų informacija apie įmonių, patikos fondų turimą turtą ir ta, tai būtų vieša informacija. E, turiu dar keletą konkrečių pasiūlymų noriu, kad vyktų, esm, vyktų esminės šio pranešimo diskusijos, bet noriu pabrėžti, kad mes l, tikrai tikimės bendradarbiauti su jumis. Tai taip, pirminės diskusijos, po to vyks ilgas procesas su šešėliais pranešėjais ir tikiuosi, kad mums pavyks greitai parengti šį pranešimą, kad dirbsime veiksmingai, kad pranešimas bus stiprus, nes man ir Europos parlamentui šis, ši tema tikrai labai svarbi. Mes norime konkrečių veiksmų. Ačiū už dėmesį, pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Taip pat sveikinu puikiai padirbėjus draugės su ponu Mikaeliu Toreriu rengiant šį dokumentą, kuris tikrai bus puikiu mūsų tolesnio darbo pagrindų rengiant galutinį pranešimą. Mikaelio Torelio nėra, bet jo vardu kalbės Silvi Guliar. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau. Aš tikrai perdosiu jam jūsų e, šiltus žodžius, kurių nenusipelnau. Aš kalbėsiu žo, e, anglų kalbą pono Torelio vardu. The... Kadangi ponas Torvis negalėjo atvykti, paprašė manęs padėkoti bendra pranešėjo ir kitų kolegų. Ir Michaelis taip pat norėtų priminti dar vieną dalyką e, dėl pirmo taksė specialiojo komiteto e, rezultatų ir dėl to, kad 28 skirtingos mokestinės sistemos neišvengiamai veda prie spragų, kuriomis pasinaudoja didžiulės tarptautinės kompanijos, vengdamos mokesčių mokėjimo. Tai be abejo iškraipo ir konkurencija bendrojoje rinkoje ir turbūt pamenate, kad taksė vienas kalbėjo apie tai, kad reikėtų saistančios ES teisėkuros sistemos, kad būtų automatiškai keitė, keičiamasi duomenimis, taip pat kurioje būtų e, bendra konsoliduotojai pelno mokesčio bazė, bet tikrai palaikome pranešime esančios nuostatas dėl CCCTB. Na ir kalbant apie taksę vienas įgaliojimus, ne visi darbai buvo baigti, kalbant, pažiūrėjau, apie išorinę mokesčių vengimo dimenciją, taip pat apie e, tarpininkus, apie bankų vaidmenį. Na ir šios temos yra tos, kurios yra svarbios Michaeliui dabar, taksė 2 kontekste. Na ir jis norėtų e, priminti, kad labai svarbu paraginti kurti ES e, e, bendrą režimą, kad būtų vengiam, išvengta dvigubo apmokestinimo, taip pat, kad būtų kalbama apie mm, lengvatinį nuosavybės teisų ir patentų apmokestinimą. Na, kalbant apie Elgesio kodekso grupę, jos veiklą, džiugu, kad pagaliau buvo sudaryta tokia galimybė, tačiau uh, Stebina tai, kad nemažai dokumentų panašu buvo prarasta, kažkur dingo, tad ne visus dokumentus komisija galėjo pateikti. Na ir baigdama noriu pasakyti, kad remiamas šiame pranešime taksė vienas komiteto e, atliktais darbais, tačiau atsižvelgiant į e, Panama Paper skandalą, reikėtų rasti naujų būdų, kaip e, įtraukti klausimus susijusius su. E, mokesčių slėpimu ir vengimu į aukščiausią politinę darbo tvarkę. Ačiū. Ačiū labai, Silvi. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Galėsiu skirti jums po penkias minutės. Pradėsiu nuo Danutos Hupner, EPP atstovės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pasakyti štai, kad be abejo daug iššūkių iškilo ir šis pranešimas tikrai buvo sudėtingas pranešimas, be to papildomų problemų kelia ir tai, kad galbūt šiek tiek per anksti yra vertinti pirmojo pranešimo parengtas rekomendacijas, nes nedaug laiko prabėgo nuo pranešimo patvirtinimo. Uh, Na, o kitų problemų kyla ir dėl to, kad šiame pranešime tenka sugrįžti prie kažkokių tai senų klausimų, nes pagaliau gavome prieigą prie kažkokių tai dokumentų, naujos informacijos, ekspertinių analizių. Todėl būtent e, taip ir yra struktūruotas šis pranešimas. Na ir norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pranešėjai sudarė galimybę pateikti pastabas dar prieš parengiant e, šį pranešimo projektą. Džiaugiuosi, kad buvo atsižvelgta į tas pastabas, kurios buvo išsakytos dar pačioje diskusijų pradžioje, kalbant apie šį pranešimą. Ir taip pat noriu išsakyti ir savo viltį, kad mums bendrai dirbant e, su šiuo pranešimu, kai prasidės e, pakeitimų siūlymo procedūra, tikiuosi, kad pranešimas nesusilpnės, nepraras savo tokios svarbios vertės, nes man atrodo dabar rasta visai nebloga pusiausvyrą e, daugumoje svarbių elementų ir toks tikrai geras tonas nubrėžtas, man atrodo, ir tai padidina šio pranešimo patikimumą. Taip pat noriu pasidžiaugti ir tuo, jog buvo vėl įtrauktas informatorių klausimas, nes trumpai tik buvo ta tema paliesta pirmajame pranešime. Praėjusią savaitę lankėmės Junktinėse Amerikos valstijose ir matėme, kad ten ši tema taip pat aktuali, tačiau ne visada lengva pasinaudoti, pavyzdžiui, informatorių teikiamą informaciją E, nes kyla abejonių dėl sažiningumo, patikimumo, taip pat dėl tam tikrų papildomų kaštų. Tačiau Silvija minėjo, kad reikėtų dar sugrįžti prie išskaičiuojamojo mokesčio e, klausimo. Tai yra gera žinia. Džiaugiuosi ir tuo, kad pranešime yra kalbama apie būtinybę e, plėsti ES ir JAV bendradarbiavimą. Ir kolegos iš JAV taip pat pozityviai tai reaguoja. Kongresas teigiamai apie tai atsiliepia. Džiugu, kad ir TTIP e, taip pat bus galima pasinaudoti skatinant tinkamą mokesčių srities valdyseną. Na, o kalbant apie minimalų veiksmingą apmokestinimą, jūs minėjote um, autorinių atlyginimų ir palūkanų direktyvą. Uh, tačiau gali būti, kad dar teks sugrįžti prie to klausimo. Ir aš iš esmės prieštarauju e, tai savokai. Tačiau taip pat šiandieną yra ir kitų problemų susijusių su e, minimalaus veiksmingo mokesčio lygio apskaičiavimu. Skirtingos priemonės naudojamos apskaičiuojant pelną ir skiriasi valstybėse narėse gana ženkliai. Tačiau turbūt mm, na, neišvengsime šio elemento paminėjimo pranešime. Taip pat man atrodo, kad reikėtų šiek tiek bendriau pranešime kalbėti a, apie sistemos paprastumą ir apie sistemos veiksmingumą, nes man atrodo, kad tai yra glaudžiai tarpusavyje susiję, kalbant apie E, mokestinę sistemą. E, tai padeda sumažinti ekonominius iškraipimus, taip pat gerinti rezultatus, e, skatinti skaidrumą ir taip toliau. Manau, kad dar prie šio klausimo sugrįšime savo diskusijose ir tikiuosi, kad galbūt šiek tiek išsamiau bus galima tai aptarti. Dabar dėl nebendradarbiaujančių jurisdikcijų. Na, aš dar svarstau, ar nereikėtų pateikti pasiūlymo dėl pakeitimo šio klausimu, bet galbūt pirmiausia reikėtų padiskutuoti apie tai, užmėgsti dialogą e, prieš parengiant tokį nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą. Man atrodo, kad toks dialogas būtų daug veiksmingesnė priemonė negu vien tik paprasčiausias tų nebendradarbiaujančių jurisdikcijų išvardinimas. O dabar dėl dėl naudos gavėjų, dėl, pažiūrėjau, 45 punkto, kur kalbama apie bendrąjį turto registrą. Palaikau pačią mintį, tačiau e, trumpuoju laikotarpiu keitimasis informacija, manau, tai būtų naudingiausia priemonė ir baigdama dar noriu pabrėžti, kad taip, yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikėtų patikslinti, pavyzdžiui, tai iš kur gaunami duomenys ir taip toliau. Tačiau jau tikrai turime puikų pagrindą tolesniam darbui. Dėkoju. Ačiū, Danuta. Tikrai aiškiai išsakėte savo pastabas. Dabar žodis bent liuka. Ačiū labai, pirmininkė. Aš kalbėsiu vokiškai. Na, noriu atsisėsti e, salėje, o ne podiume, todėl kad e, norėjau pasisakyti kaip bendra pranešėjas, o ne kaip vicepirmininkas. Na ir noriu padėkoti kolegams, kurie jau pasisakė. Man atrodo, kad jau ypač e, Danuta palėtė daug svarbių aspektų. Buvo sakyta, kad tai labai geras, subalansuotas pranešimas ir didžiaja dalimi palaikau tai, kas jame išdėstyta, tačiau vis dėlto dar yra keletas detalių, į kurias žiūriu kritiškai ir man atrodo, kad tikrai dar būtų galima patobulinti šį tekstą. Dabar dėl mokesinių rojų juodojo sąrašo, kuris turėtų būti parengtas. Man atrodo, kad pirmiausia reikėtų patikslinti, kaip tas sąrašas būtų sudarytas. Tas faktas, kad komisija parengtų tokį sąrašą, E, tarsi e, neatrodo man labai tinkama. Įsivaizduokime, jeigu Turkija būtų nustatyta kaip mokestinis rojus, ar ne? E, ir būtų įvardinta. Na ir nežinau, ar komisija tokia jau lengva ranka įtrauktų Turkiją į tą juodą į sąrašą, nes komisija turėtų ir kitų interesų susijusių su Turkija. Uh, Tad man atrodo, reikia kažkaip um, labiau pagalvoti, kaip turėtų būti rengiamas tas sąrašas, kas jį turėtų rinkti. Man atrodo, kad geriau būtų, jeigu kažkokia tai neutrali akademinė įstaiga parengtų tokį sąrašą. Dar keletas dalykų, kurių man trūksta pranešime. Tai yra kritiškesnis požiūris į valstybės vaidmenį, į mokestinės administracijas. Daug kritiko žodžių buvo išsakyta dėl skaidrumo stokos įmonėse, tačiau reikia nepamiršti, kad e, to skaidrumo neretai trūksta ir nacionalinėse mokestinėse sistemose. Pavyzdžiui, kalbant apie mm, e, pelno mokestį, tai ne vienintelė, tai yra viena iš tų sričių, kurioje tikrai trūksta skaidrumo. Man atrodo, kad e, valstybės narės turėtų būti įpareigotos e, stebėti, kaip įgyvendinamos taisyklės, e, pasisavinant, pavyzdžiui, valstybės paramą. Ir kalbant apie lengvatinius patentų pajamų apmokestinimus, reikėtų ir tiems klausimams daugiau dėmesio skirti. Tačiau manau, kad reikėtų nepamiršti ir valstybės paramos taisyklių kurių taikymą reikėtų atidžiau prižiūrėti. Dar vienas dalykas, į kurį žiūriu gana negatyviai, tai yra, kad taip naiviai kalbama apie bankus, jų vaidmenį. Man atrodo, kad tikrai ne visai teisingai interpretuojamas jų vaidmuo. Čia kalbama, kad bankai turėtų sėkmingiau bendradarbiauti ir taip toliau. Tačiau juk bankai negali atlikti um, mokestinių institucijų darbo. Jie negali atlikti kažkokios tai priežiūros funkcijų. Man atrodo, kad tai tikrai ne, nėra būtina to minėti pranešime. Ir nežinau, ar reikia kalbėti apie tai, kad bankai turėtų užtikrinti, kad mokėjimai nenukeliautų į mokestinius rojus, juk ne jų darbas uh, yra e, imtis tokių iniciatyvų ir man atrodo, kad čia nereikėtų pradėti dėstyti, ką turėtų, o ko neturėtų daryti bankai. Taip pat gana kritiškai žiūriu į, į tą formuluotę, kur kalbama apie e, bandymus riboti laisvąją priekybą kaip tam tikra e, bauda. Tai būtų taikoma, jeigu būtų nustatyta, kad nesažiningai elgiamasi mokesčių srityje. Man atrodo, kad kalbant apie privačius subjektus, taip jie gauna a, tam tikrą naudą, tačiau man atrodo, kad negalima jų apkaltinti dėl to, kokių veiksmų imasi pačios valstybės. Nes juk gali būti ir netinkamo elgesio iš valstybių narių pusės atveju. Ir kai lankėmės Vašingtonė, mes taip pat analizavome ir TTIP susitarimą, taip pat analizavome EBPO antibeps taisyklės. Na ir pastebėjome, kad tikrai kongrese tarp respublikonų yra nemažas pasipriešinimas e, dėl e, mokesčių bazės, erozijos ir pelno perkelimo priemonių arba BEPS priemonių. Na ir e, tai tikrai nežada nieko gero TTIP susitarimui, tad galbūt nereikėtų susijęti tų dalykų šiame pranešime, reikėtų geriau juos atskirti. Na ir gerbiamas pirmininkė, man dar liko trejetas minučių, tačiau galbūt e, čia ir sustosiu. Ačiū labai, ačiū Luka. Dabar norėčiau suteikti žodį Filipui Lamberui. <laughs> Fabio. Merci, euh, très gentil. Um... Fabio. Labai ačiū, Filipas, esamet e, malonus yra. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjams už puikiai atliekamą darbą. Na, pirmiausia, paminėsiu tris svarbiausius e, klausimus, kurie, mano supratimu, labai pozityvus dalykas pranešime. E, Jūs Visų pirma, informatorių apsauga labai plačiai aptarta, remiantis to, ką jau aptariam teks vienas komitete, taip pat kalbė, kalbėta apie apmokestinimą prie šaltinių ir taip pat apie išeinančius mokėjimus. Tai yra prioritetai, nes pavyzdžiui, pirmininkaujantis Niderlandai labai nenoriai norėjo svarstyti šitą klausimą Elksenos kodekso grupėje. Ir komisija kėlė šitą klausimą, kalbėdama su valstybėm narėm. Iš tiesų negali būti taip, kad iš ES išeinantis srautai būtų neapmokestinami. Taip pat manau, kad labai gera e, rekomendacija ir drąsi rekomendacija e, yra pagrista taip pat tuo, kas yra ir mano frakcijos prioritetas, e, tai buvo teks vienas komitete, tai yra sankcijų įvedimas, kad pavyzdžiui būtų galimybė atimti licencijas finansinių, iš banko finansinių finansinių institucijų licencijas, jeigu nustatomi e, e, mokestinio sukčiavimo atvejai ir pamenu, kad ankstesnėme komitete e, diskusijų metu buvo tarsi nubriežti matmenys to ir dabar džiaugiuosi to, kad tai susilaukia didžiosios daugumos palaikymo. Dėl likusių spragų norėčiau paminėti porą dalykų. Pirmiausia, Šiandien e, perskaičiau labai įdomų dokumentą, e, jis prancūziškai, prancūzų kalba mano nėra labai gera, bet jeigu teisingai supratau, kad e, remiantis patikimais šaltiniais, dabar Belgija ir Luksemburgas pradeda vykdyti naują praktiką kad galėtų apie, apeiti apsikeitimą sprendimais, teismų sprendimais dėl, dėl mokesčių E, toliau e, mokestinių rojų sąrašo klausimas labai svarbus. Kas lankėsi JAV gali patvirtinti, kad e, įvairios politinės stovyklos išsako tą patį. Pavyzdžiui, Senato nuolatinio tyrimo komiteto buvusi kabineto vadovė, pasakė, kad nebandykite sudaryti tokio sąrašo, nes tai diplomatinis košmaras. Ir išdas tą patį sakė ir kongrese. Tai taip pat buvo pasakyta, kad tuomet reikėtų įtraukti ir jav šitą sąrašą dėl tos tikrosios nusavybės. Nesu tikras, kad komisija tai padarys. Ir aišku, mes norėtumėm pranešime išsakyti labai tą stiprią žinę kaip kabineto vadovė kaip pasakė, kad iš tiesų ne, nesijėti su juoduoju sąrašu ataskaitų dėl atskirų šalių e, teikimo. Nes iš tiesų e, gali atsitikti taip, kad kai kurios federalinės valstijos turėtų atsitikti. Toliau dėl e, lengvatinio patento apmokestinimo galėtume būti ambicingesni. Uh, Vis dėlto ABPO e, e, pareiškimas labai aiškus Paryžioje buvo, taip pat ir JAV išdas sakė, kad iš tiesų patentai ir inovacijos, jų lengvatinės apmokestinimas nėra ta priemonė, kurią tai skatina, nėra jokių įrodymų, kad anksčiau. Na, tai padėjo tai skatinti, yra tam geresnių priemonių ir mes kaip parlamentas turėtume būti drąsesni ir tai aiškiai pasakyti Ir dar e, dėl dokumentų, ačiū Vyteriu, kad atkreipė dėmesį svarbius klausimus. Mane nustebino tai, kad e, taupimo politika turėjo tokios e, didelės įtakos, kad komisija tiesiog turėjo išmesti kai kurios dokumentus ir tai tik tai patvirtina mūsų frakcijos poziciją, nes mes prieš taupimo politiką. Bet čia visgi siūlyčiau, galbūt reikėtų paprašyti komisijos paprašyti, e, kad komisija kreiptųsi į tarybą ir paprašytų e, tų posėdžių protokolų. E, tų protokolų, kurie buvo išmesti ir aš žinau, kaip pavyzdžiui, pono Junkerio atveju buvo, kaip pritruko tam tikrų puslapį, aš, aš esu pasi, pasi, pasiryžęs pats nueiti į komisijos pastatus, nuskanuoti tuos dokumentus ir atsiųsti jums. Tai aišku, ne, ne, nėra pasiūlymas dėl komiteto pranešimo, bet tiesiog pasiūlymas galbūt komisijai yra, kad mes galėtumėm tai padaryti tam, kad galėtumėm tinkamai parengti pranešimą. Aš atsiprašau. Dar vienas dalykas, kas nieko neturi bendro su pranešimu, mus informavo ir Piteris paminėjo konsultacijų laikotarpis baigsis birželio vidury ir iš tiesų svarbu to nepamiršti, jeigu norime laiku gauti šitos dokumentus. Jūs paminėjote netikėtas taupimo politikos pasiekmes, kad pritrūko dokumento, o gal komisija labai tiesiog rūpinasi aplinką. Ir dabar, nuodamasis progą, suteiksiu žodį Filipui Lamberui. Pirmininkė, jūs užbėgote man už akių, pasakėte mano pastabą, kurią norėjau išsakyti tiesiog e, išmušėte man pagrindą iš pokojų. Uh, uh, Pirmiausia, ačiū dviem bendra pranešėjam. Atvirai tariant, uh, um, galiu pasakyti, kad galime išvengti šio ryto dramų, tai būtų labai gerai šiam parlamentui dirbant konstruktyviai, kad pasiektumėm didžiosios daugumos palaikymą ir čia galėtumėm nustatyti tinkamus standartus. Porą dalykų norime akcentuoti savo pakeitimais. Manome, kad uh, ir čia tai šiek tiek siejasi su to, ką sakė Fabio, manome, kad reikėtų akcentuoti tai, ko pasimokėme e, iš gautų, e, arba kos, ką sužinojame iš gautų e, do, dokumentų, galbūt prisimenate, kaip anksčiau buvo su prieiga dokumentų, galėtume pasi, konkrečiau nurodyti tai, kas pasiteisino ir nepasiteisino. Elksenos kodekso darbo grupėje, kaip reikėtų pakeisti galbūt įgaliojimus ir darbo tvarką. Taip pat suvokėme, kad e, kai kurioms esminiam priemonėm sistemiškai priešinosi vis tos pačios valstybės ir turime aiškiai parodyti, kad nesam tokie kvaili, kad nesuprastumėm, jog yra tam, e, tam tikros nuolatinės tendencijos ir tai yra susijęs su pačios ES viduje esančiais mokestiniais rojais. Uh, Ir taip pat turėtumėm e, nepamiršti analizės tų rekomendacijų taksienas e, komiteto. Greit e, jau 16 birželis, būtent tuomet komisija buvo pažadėjusi pateikti tokią analizę. Ir kiek pamenu per plenarinę sesiją pasisakyta buvo taip, kad tai buvo praktiškai tolygu e, parlamento negerbimui, tam negaliu pritarti. Dėl Europos valstybių vaidmens kalbant apie jų teritorijas, priklausomas teritorijas, ypač kalbant apie Junktinę karalystę, bet ne tik tai, tai to šalis žaidžia su mumis žaidimus, nes aišku, reikia palaikyti santykius su e, tom susijusiom teritorijom, bet tai yra patys didžiausi ES mokestiniai rojai. Taip pat e, turime akcentuoti tai, kokia padėtis su valstybės pagalbos tyrimais. Iš tiesų mane piktina tai, kad uh, iš trijų valstybių narių, kurios buvo uh, nubaus, nubaustos, tik tai viena e, sugebėjo sumokėti pinigus, o Belgija ir Niderlandai vis dar nesurenka pinigų. Tai nepriimtina, kadangi taip yra Iš tiesų, nėra taip, kad kreipiesi į teismą tam, kad komisijos sprendimas būtų suspenduotas. Iš naujo jie turėtų te priimti sprendimą. Iš tiesų, nesiskaitoma su įstatymais. Nekartosiu to, ką sakė Fabio dėl tarpininkų, bankai, finansinės institucijos teisininkų firmos ir, ir tai, taip toliau mes e, turėtumėm tikrai pagalvoti, ką su jais daryti, skaitant ir sankcijas. Dėl lengvatinio patento apmokestimo, na, tiesą sakant, tai nelabai susiję yra su, e, su mokslu ir, ir tyrimais. Aš pats ten apie 20 metų dirbęs, jeigu nori skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, tai reikia daryti per tiesioginės mokestinės e, su, su, subsidijas, ne per mokestinės išimtis. Uh, manytumėm, kad e, nereikėtų lengvatinio apmokestinimo taikyti e, patentams, e, kuo greičiau to geriau, bet ne, ne vėliau kaip 20 metais. Ir kartais ir šiam parlamente pasitaiko taip, kad mes pastebim kažką, tai stebime, apgailestavime. Aš manyčiau, kad mūsų tonas turėtų būti griežtesnis, nes čia rimti reikalai yra ir daug mūsų piliečių jaučiasi tiesiog nusivylę. Uh, Ir jei norime suprasti jų pykti, tai aišku, e, neturime susitapatyti su tuo pikčiu, ne piktai kalbėti, bet ir tai, nes iš tiesų reikalauti turime pokyčių, e, kad būtų vertina tai, ką mes darome. Ir mes norėtumėm, kad e, tiesiog mūsų tonas būtų griežtesnis. Tokie, tokie mano pastebėjimai, toliau tęs mano kolega Ernestas. Sveikinimai dėl turinio ir dėl to, kad laikėtės pasisakymui skirto laiko. Iš tikrųjų, e, jūsų indėlis buvo labiau politinis nei, nei diplomatinio pobūdžio. Ir jūsų klausydamasis darau išvadą, kad mums e, pasisekė dirbant pirmajame mokesčių komitete išlikti politiš, politiniam kontekste patikimais. Uh, Ir mes surinkėme klausimus, tačiau ir, ir tie, kurie norėjo dalyvauti, tų bankų ir tarptautinių įmonių atstovai, kurie norėjo dalyvauti, atėjo į mūsų renginius. Taip pat mes surinkėme keturias tarp parlamentinės konferencijas per vienerius metus, dalyvavo 208 es narių parlamento atstovai ir, kaip prisimenate, pirmajame susitikime daug kas. Uh, kalbėjo apie tai, kad na, mes atėjome, bet kažkaip kodėl reikia čia dalyvauti, nes vyksta Europos semestro procesas. Ir jau antrajame renginyje visi pradėjo kalbėti apie tai, kad vis, tai naudinga, kad reikia dirbti drauge ir kad e, ačiū, kad mus pakvietėte. O tie, kurie lankėsi Junktinėse valstijose, turėjo galimybę konstatuoti, kad nei JAV kongrese, nei atstovų rūmose, nei senate atstovai net pati neišreiškė jokių abejonių dėl Europos parlamento narių legitimumo, jų, jų atstovavimo. Jie, jie buvo patenkinti tuo, kad turėjo galimybę pasikalbėti su Europos atstovais, kurie kalbėjo Europos vardu. Ir, kal, kalbė, ir pasikalbėti klausimais, ku, ku, ku, kuriais nėra sutarimo nei pas mus, nei pas juos. Uh, ir tai yra mūsų vaidmuo ir manau, kad apie tai Filipas Lambertas ir kalbėjo, kad mes tai turime akcentuoti, jeigu norime būti primami kaip įtakingi politiniai pašnekovai. Davidas Koburnas, FDD frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš tikiuosi, kad ilgai taip nebus ir kad Didžiosios Britanijos atžvilgių tokios galimybės nebeturėsite. Šis pranešimo projektas yra bandymas suvienodinti bendrą konsoliduotą įmonių pelno mokesčių e, bazę. Tai reiškia, kad ES konkurencingumas dar labiau sumažės. Bandymai suvienodinti įmonių mokesčius ES reikš kaip tada e, didžiosios įmo, didžiosios įmonės pasinaudos vidaus rinkos galimybėmis sumažinti savo mokiamus mokesčius. Tačiau visiems kitiems mokesčiai padidės, nes nepamirškime, kad e, atskiri vartotojai tiesiog e, mokės daugiau mokesčių, nes įmonės dalį mokesčių naštos perkels vartotojams. Pavyzdžiui, socialistinė Prancūzija su savo socialistinė ekonomika negalės konkuruoti su žemų mokesčių erdvėmis, tokiamis kaip Airija ir Britanija. ES nebegalės konkuruoti su e, konkurencinga tarptautinė verslo aplinka. Jeigu norime konkurencingos aplinkos kurti verslą ir ekonomiką, tai galite pasiekti į mus. Mes tai darome sėkmingiau nei likusi ES teritorija ir mes tikrai neleisime uh, bet tikrai neįsileisime kontrolės mokesčių klausimais. Noriu priminti, kad Anglijos ir Škotijos mokestinės sistemos e, numato paskatas e, dirbti veiksmingai ir įmonių vadovams e, yra paskatos siekti dirbti kiek įmanoma veiksmingiau. E, jeigu bus patvirtinti šie siūlymai, komisijai bus sunku jūs interpretuoti, tos taisyklės bus e, m, paprastų mokesčių mokėtojų nenaudai ir e, tos taisyklės bus pandovas prieš tuos, kurie ne, neturės galimės pasisamdyti brangių e, advokatų. Ir jeigu būtų geriau, jei visi žinotų tiksliai, kiek mokesčių jiems reikia mokėti, o ne kurti šią sudėtingą biurokratinę sistemą. Šiandien balsavau, bet veltui, bandydamasis pasipriešinti ES mokesčių mokėtojo identifikavimo e, įvedimui. Mes žinome, kur tai veda. Pas Didžiojo Britanijoje vyks e, referendumas iš, dėl išstojimo šias, tačiau mes suprantame, kad kuo mums tai grėsia, mes būsime pakankamai kvaili ir neišstosime iš es. Taigi, e, tas siūlymas susijęs su taip pat Europ, siūlymų Euro, kurti Europos mokesčių koordinavimo centrą. Dar daugiau vi, įmonių turimo turto pasaulinį registrą nebebejonės netrukus atsiras ir pasigirti ir siūlymų įvesti Europos masto turto mokestį. Tai tikrai paskatins mus išstoti ir aš padarysiu viską, ragindamas Britanijos visuomenę. E, pamastyti ir pagalvoti, kaip geriausia galime užtikrinti savo ir mūsų visuomenės gerovę. Tai yra tikrai pasigailėtina priemonė. Tai dar, dar labiau paskatins e, žmonės balsuoti už išstojimą. Ačiū. If, if, if case, will... Jeigu iš tikrųjų taip, ir, taip nutiks, mums jūsų truks. Uh, you, you will miss, pour le you groupe. Will miss our money, <laughs> you will miss our money as you go spectacularly bust. With your useless... Jums tikrai trūks jūs, mūsų pinigų jūsų nenaudingoje Europoje. Su prancūzų apie ES pinigus nekalbėkite. Euro, prancūzijos piliečiai sumoka vieną milijoną eurų, kurie tenka Britanijos mokesčių mokėtėms ir tuos pinigus sumoka į S biudžetą. Kalbėtas neįsijungęs mikrofono. Dabar ž, e, žodis Bernard Mono ENF frakcijos vardu. Aš nekalbėsiu apie Prancūzijos išstojimą iš ES. Gerbėjami pranešėjai, visų pirma noriu pasveikinti jūs e, nuveikus šį darbą. Jūs žinote, ką ENF mano apie valstybių suverenumą ir komisijos pasiūlymus e, kėsintis į valstybių kompetencijas. Kalbame apie bendrą rinką, apie steigimosi galimybę bei laisvą kapitalo, judė, kapitalo judėjimą. LuxLeaks e, skandalas Starbucks, Apple, kitų įmonių elgesys mus verčia griežtai reaguoti. Noriu priimti, kad ENF frakcija balsavo už pirmąjį, pirmojo mokesčių komiteto pranešimą ir kovą su mokesčių vengimu ir slėpimu ir prieš agresyvų mokesčių planavimą. Taip pat ir balsavome už apsisprendimą apsikeitimą informaciją apie uh, sprendimus mokesčių klausimai su Andora, Lichtenšteinu, kitomis šalimis. Mes uh, taip pat pasisakome už būsimą direktyvą šio klausimu. Tačiau pradėjus antrąją mokesčių komitetui darbą, man atrodo, kad kai kas kartojasi. Žinoma, mums trūksta dokumentų ir mes E, bandome aiškintis, kas atsakingas - bankai, įmonės. Panamos skandalas atskleidė, kad mums būtina tęsti savo darbą. E, mūsų teisėtos pastangos negali būti pretekstu kurti mokesčių sąjungą. Mes esame prieš ją. E, ir vertindamas šį pateiktą pranešimą aš norėčiau uh, greštai pristatyti ENF uh, poziciją 28 jūsų pranešimo punktas neprimtinas mums turim patriotams. Net negalima kalbėti apie vienbalsiškumo principo atsisakymo mokesčių klausimais ir apie galimybę uh, atsisakyti kompetencijų galiojimų valstybėms narėms mokesčių klausimais. Siūlau nu, kreiptis E, siūlau savo taikiniu pasirinkti tarybą. Kal, minite e, tarpininkus, bet būtent tie tarpininkai e, dirbantis besidarantis su taryba ir komisija pasi, padaro savo darbą. Jis tai savo, savo ruoštų noriu pasakyti, kad daug lengviau taikyti sankcijas tiems, kurie e, bando slė, vengti, slėpti mokesčius. E, E, Prancūzija jau yra prieimusi įstatymus šiais klausimus. Mane neramina tai, kad paliekame atviras duris naujoms tendencijos, naujoms galimybėms apeiti taisyklės, kurias Europa parengė. Reikia pabandyti užbėgti už akių tokiai įdingai praktikai ir bandyti užbėgti už akių tam, ko imsis didžiosios e, tarptautinės įmonės. E, Mokės mokesčių, kuriuos moka mokesčių mokėtojai. Taip pat manau, kad reikia a, susigražinti mokesčius, kurie yra nesumokėti praeitie. Taip pat a, e, pakalbėkime apie Google įmonę ir kokią lengvat, kokiamis lengvatomis jį pasinaudojo mokesčių srityje. Norėčiau pasiūlyti praplėsti diskusijas ir manau, kad mūsų pastebėjimai turėtų būti svarstami platesnėme kontekste, vertinant ir valstybių narių netinkamus, neprotingus sprendimus. Kartais vyriausybės dėl savo vykdomos tolerantiškos politikos mokesčių srityje nesugeba susirinkti mokesčių. E, ekonominiai subjektai dažnai ieško galimybių išvengti mokesčių mokėjimo. Taip pat mokesčių vengimas bei agresyvus mokesčių planavimas e, turi būti e, užbaigtas įmantis reikalingų viešosios politikos priemonių. Taip pat reikia nepamiršti, reikia dirbti su verslo atstovais. Ačiū. Merci beaucoup. Euh, alors, comme chacun a été discipliné, nous pouvons prendre. Ačiū, kadangi visi kalbėjo taip disciplinuotai, dabar bus galimybė pasisakyti, kalbėtams pagal procedūrą prašau žodžio, bet neilgiau nei tris minutės. Pirmiausia, žodis Gunnarui Hofmarkui. Ačiū. Pirmininkė, noriu visų pirma pritarti jūsų išsakytai minčiai, kad uh, jeigu Britai balsuotų, nuspręstų pasitraukti iš es, mums trūktų tokių asmenybių kaip jūs. Aš visada padrasėju, kai, kai klausausi jūsų, ypač kai jūs pa, pa, pasakojate apie tai, kokioje baisioje vietoje mes esame šiuose drasus, nes aš drįstu būti čia. Uh, Tai, taigi, tai tikrai būtų vienas, viena iš didžiųjų breksito netekčių. Mums reikia tokių žmonių kaip jūs, nes tai įneša savotiškos pusiausvyros. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjams ir taip pat pasakyti, jog kuomet kalbame apie mokesčių klausimus Europos mastu, turime būti labai, kalbėti labai tiksliai. Visų pirma, negalime raginti priimti teisės aktų, e, kur, kuriais galėtume nubausti tuos, kurie nesilaiko įstatymu. Kai kas kalba apie tai, kad reikia patvirtinti nuostatas, pagal kurias bu, taps nelegalu būti legaliu turime atskirti tai mokesčių sukčiavimą, e, nusikalstamą mokesčių vengimą bei mokesčių vengimą, kad ir kaip mums tai nepatiktų, jeigu yra erdvės išvengti mokesčių. Tuomet turime parengti to, tuos teisės, tokius teisės aktus, kurie kiek įmanoma sumažintų tą, tas spragas, bet turime laikytis įstatyminių priemonių. E, klausydamasis diskusijų, šiek tiek nustembu, kai pasigirsta gaida, kad atsit verslas Europoje sukčiauja, kad nemoka mokesčių. Taip nėra. Ir tai nėra tinkamas būdas pritraukti daugiau investicijų į Europą ir užsukurti daugiau darbo vietų. Uh, Visų pirma, nėra taip, kad kažkur kitur mokesčiai yra žemesni. Nepamirškime, kad pas mus yra aukščiausi mokesčiai pasaulyje - 10-15 procentų didesni nei bet kokiame kitame pasaulio regione, su kuriais konkuruojame. Tai reiškia, kad pasaulinės įmonės, žinoma, prie to prisitaiko. Tai yra rinka ir vieta konkurencijai bet turime imtis tų, kurie pasinaudoja sprendimais mokesčių klausimais ir daro tai nusikalstamai ir dėl jų vyksta mokesčio bazės erozija. Bet nepamirškime, kad Europoje mokesčių sumokame daugiau, sumokame daugiau nei bet kur kitur. Noriu priminti apie nacionalinės kompetencijas ir apie tai, kad e, valstybės narės turi laikytis galiojančių taisyklių, neperžengti jų, nes kitaip atsiras naujų spragų. Galiausiai nekalbėkime apie laisvą priekybą, nes nebeturėsime e, galimybių taikyti jokių svertų pasauliniu mastu. Ačiū, Gunari, dabar Peter Ziman. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už parengtą pranešimo projektą. Akivaizdu, kad čia buvo surankiota nemažai taks vienas e, darbo e, rezultatų likučių. Na ir kalbant apie informatorius bei susijusius teisės aktus, manome, kad komisija turi čia imtis iniciatyvos, tačiau tai nebuvo padaryta, nebuvo imtas iniciatyvų ir dėl sandarių kainodaros, dabar dėl lengvatinio patentų pajamų apmokestinimo. Pranešėjas kalba apie tai, kad reikėtų aktyviau spręsti tą klausimą. Tačiau Taksė vienas, kontekste jau apie tai buvo kalbėta, vyko e, taksė vienas ir EVP susitikimas Paryžiuje ir buvo aiškiai pasakyta, kad lengvatinis paimų už patentų apmokestinimas turėtų būti panaikintas. Na, kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, e, juos galima vykdyti taip, kad tai nedarytų neigiamos įtakos e, mokestiniai sryčiai. Na ir tai be abejo privertė susimastyti. Man atrodo, kad mums taip pat reikėtų prisiminti, kas tada buvo pasakyta ir galbūt vadovautis tomis idėjomis. Mes taip pat manome, kad labai svarbu susitarti dėl bendro juodojo sąrašo, į kurį būtų įtrauktas ir ES valstybės narės. Jeigu paaiškėtų, kad e, jom, jos atitinka mokesčių rojų statusą Na ir be abejo, kalbant apie didžiausią žalą mokesčių mokėtojams e, darančius subjektus, gali nutikti taip, kad pradėsime juos saugoti, e, nors iš, iš tiesų norėsime apsaugoti labiausiai pažeidžiamus subjektus. Na ir jeigu norime tikrai kovoti su mokestiniu sukčiavimu, natūralu, kad ta kova palies ir paprastus eilinius žmonės. Ta reikia suprasti. Ačiū. Ačiū Piteriui. Dabar e, žodis Bernd Luker. Prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau porą pastabėlių išsakyti, kurias praleidau per savo ankstesnį pasisakymą dėl išskaičiuojamojo mokesčio. Man atrodo, kad turime būti įtin atsargus, kalbant apie šią priemonę, nes bent jau mano supratimu tai reiškia tokio europinio masto mokestį, tačiau tam nematau jokio teisinio pagrindo. Juk gali būti teisinis pagrindas 28 skirtingoms išskaičiuojamojo mokesčio sistemos, tačiau tai nebūtinai pagerintų skaidrumą mokesčių srityje. Labai svarbu užtikrinti, kad spragos esančios nacionaliniuose mokesniuose teisės aktuose būtų užpildytos, panaikintos ir tik tada būtų galima pradėti kalbėti apie tą išskaičiuojamą į mokestį. Dabar dėl minimalaus veiksmingo apmokestinimo. Buvo kalbama apie tokios priemonės būtinybę. Tačiau ES neturi mokestinių teisės aktų ir negali e, įtakoti valstybių narių kompetencijos šioje srityje. Tad kritiškai žiūriu į šią dalį. Na, o kalbant apie lengvatinį patentų pajamų apmokestinimą ir e, susijusi draudimą, man atrodo, tai taip pat būtų e, susikirtimas su nacionalinėmis kompetencijomis. Galiu pritarti prieš mane pasisakiusiems kolegoms, nemanau, kad e, lengvatinis apmokestinimas yra tinkama priemonė skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą, tačiau, kalbant apie ES teisės aktus, nežinau, ar turime kažkokių e, realistiškų įrankių kovai su tuo. Dabar dėl politikos koordinavimo centro. E, sukūrimo, man atrodo, kad to nereikia, nes būtų sukurta dar viena įstaiga, institucija, dar viena kompetencija, kurie nebūtų ES lygio kompetencija, tačiau galbūt būtų galima stiprinti Elgesio kodeksą, jo įtaką. E, tai yra paminėta ir pranešime. Dar porą pastabėlių, kurias norėčiau išsakyti. Man susidaro įspūdis, kad e, mes elgėme šiek tiek neatsargiai. Kalbant apie viso turto, kurį turi asmenės ir įmonės registrą, taip pat įvairių organizacijų, patikos fondų e, turimą e, turtą, na tada mokys, mokesčių institucijos galėtų susipažinti su ta informacija Ir man atrodo, kad mes taip tik atbaidytume kapitalą, e, sudėtinga būtų jo pritraukti Europos Sąjungą. Reikia suvokti, kad kapitalas yra mobilus. Ir jeigu pradėsime renkti tokius e, masyvius, didžiulius registrus, natūralu, e, kad kapitalo savininkai ieškos kitų galimybių už Europos Sąjungos ribių. Na ir pirmininkė, aš jau artėjau prie pabaigos. Junktinėse Amerikos valstijose mums gana aiškiai buvo pasakyta e, štai kas. Kalbant apie antibeps priemonės, EBPO e lygių, susitarimą dėl tų priemonių ir galimybę netgi plačiau jas taikyti, buvo paminėta, kad JAV Mm, nebūtų labai entuziastingai nusiteikę dėl antibeps priemonių taikymo ateityje. Ir man atrodo, kad mes e, turėtume galbūt šiek tiek pažaboti savo norą e, dar plačiau taikyti tas antibeps priemonės, negu kad siūlo EBPO. Galbūt būtų e, naudingiau paieškoti kitokių kovos su mokesčių vengimu priemonių. Ačiū, dar reikia palikti laiko pranešėjams sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Ponas Otosonas paskutinis iš spontaniškų e, pasisakymų sąraše. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pridurti keletą pastabų e, susijusių su to, ką sakė Filipas Lambertsas. E, man atrodo, kad 10 punktas dėl informatorių yra centrinis elementas ir noriu padėkoti pranešėjams už tai. Taip pat reikia nepamiršti, kad E, kalbant apie visuomenės nuomonę, mm, dažnai susidaro toks įspūdis, kad viskas labai lietai vyksta šioje srityje ir man atrodo, kad parlamentas turėtų kuo grįžtesnės pozicijos laikytis dabar dėl viz, vizitų į šalis, pavyzdžiui, lankydamiesi į JAV, mm, pastebėjome, kad gali kilti tam tikrų problemų dėl pinigų plovimo, Tad man atrodo, kad galite tikėtis e, pakeitimų iš mūsų pusės. Na, o dėl trečiųjų šalių juodojo sąrašo sudarimo, apie tai jau buvo kalbėta šiandieną, tačiau norėčiau dar kartą pabrėžti, kad sąrašas neturėtų susikoncentruoti vien tik e, e, ties keitimus informaciją, tačiau reikėtų ir apie skirtingus mokestinius režimus kalbėti, galbūt ir tokį sąrašą parengti. Na ir trečias punktas laisvosios prekybos sustarimai ir apmokestinimas. Pranešime yra sakoma, kad reikėtų geros valdysenos e, nuostatos, tačiau galbūt būtų galima šiek tiek toliau žengti, galbūt būtų galima e, kažkokį tai E, e, patikrinimą atlikti ES prieš ratifikuojant laisvosios prekybos susitarimą, kad būtų įstikinta, jog automatiškai keičiamas informacija. Na ir JAF beje kol kas tokio įsipareigojimo neprisėmė. Na ir paskutinė mano pastaba dėl Europos investicijų bankų veiklos plenarinėje Europos parlamento sesijoje nekarta buvo balsuota e, prašant Europos investicijų banko nustoti dirbti su specialiosiomis jurisdikcijomis. Ir tai yra svarbus punktas. Man atrodo, kad taip pat turėtumėte laukti tam tikrų pakeitimų susijusių ir su šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems, laiko jau nebeliko. Ar turite e, kažką pasakyti dėl darbo tvarkos? Ne, noriu tik e, informuoti. Man atrodo, kad jūs e, taip esate susikoncentravę į tą turto registro sukūrimą, tačiau tai būtų netgi nekonstituciška Didžiojoje Britanijoje. Tai yra privatus žmonių gyvenimas ir tai būtų neįmanoma. Jau buvo bandymų tai padaryti, tai būtų tiesiog ėjimas prieš konstituciją. Ir ne tik aš tam prieštarauju, nebejoju, kad dauguma Britanijos piliečių tam prieštarautų. Na, problema su Didžiaja Britanija yra tokia, kad jūs neturite rašinės konstitucijos. Taip, galbūt ir tai, tačiau mums visai neblogai ir be jos sekasi. Kai Europa kentėjo nuo diktatoriškų režimų, mes tikrai e, neatsidūrėme toje dobėje. Na, pirmininkas sako, aš nekritikuoju e, Britanijos demokratijos. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Norėčiau paklausti, kokias išvadas padarysite po tokio įdomaus apsikeitimo nuomonėmis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visų pirma Danutai Hübner. Norėčiau sugrįžti prie to, kas buvo sakyta apie informatorius ir pranešime tikrai konkrečiai apie tai kalbame. Suprantu, kad visi laikomės panašios pozicijos, tad tikrai dar pažiūrėsiu, kaip būtų galima sustiprinti šį punktą dėl ES jav bendradarbiavimo, kai kurie iš kolegų vyko į, mm, į tą vizitą JAV praeisą savaitę, buvo labai naudingos patirties įgyta. Uh, ir pritariu, kad galima tuo vadovautis, nes svarbu užtikrinti, kad būtų sudaromos vienodos sąlygos visiems. Be abejo, norime, kad ją būtų mūsų partneris. Puikiai vyko diskusijos su kongresu ir man atrodo, kad tai yra visako pradžia. Dėl e, pono Lukos pastabų. Na, laiko atsakyti visus klausimus neturėsiu, tačiau dauguma e, tų kolegų, kurie laikėsi ABPO ne kartą, žino, kokia yra pozicija dėl lengvatinių e, patentų pajamų apmokestinimo ir aiškiai pasakyta, kad tai yra netinkama ekonominė politika. Na, jeigu esate ekonomistas, puikiai suprantate, kodėl taip yra, nes tai neduoda veiksmingų rezultatų. Geriau yra teikti subsidijas e, mokslinio tyrimų ir plėtros e, sryčiai, kad gautume realią apčiuopiamą naudą. Būtent dėl to norėjau Jūs paremti ir galiu pasakyti, kad dėl to pritarėme. Dabar diskusijos dėl registro. Pranešime iškelta tokia mintis dėl viso turto registro, tačiau be abejo tai būtų sudėtinga padaryti, jeigu mokesčių institucijas galėtų prisijungti prie to registro ir supažinti su tą informaciją. Tačiau iš kitos pusės, jeigu sąžingai vykdote savo veiklą, e, nežinau, ar e, jums nerima keltų tai, jog mokesčių institucijos gali susipažinti su tokia informacija ir sužinoti, ar sąžingai mokate mokesčius. Natūralu, kad kapitalas šiek tiek pajudėtų tokiu atveju, nes būtų norinčių nuslėpti e, savo turtą Na, o dabar diskusijos dėl laisvosios priekybos. Daug buvo kalbėta apie bendrąją rinką, apie laisvo kapitalo judėjimą ir apie tai, kaip įmonės e, tuo pasinaudojo taikydamos nesažingas mokesnės praktikas. Na ir Be abejo, visi mes norime, kad prekyba būtų sąžininga, kad būtų užtikrinama laisva prekyba, tačiau reikia be abejo užtikrinti, kad didžiosios korporacijos sumokėtų tos mokesčius, kurios privalo sumokėti. Natūralu, kad čia yra toks ryšys. Na ir kalbant apie tą išorinę dimenciją, labai svarbu stiprinti tą gerą valdyseną. Ir priekybinės sutartys taip pat yra vienas iš susijusių elementų. Taip pat norėčiau pasakyti dar kai ką. Mes turime glaudžiai dirbti e, e, informatorių klausimų. Labai svarbu imtis papildomų veiksmų šioje srityje. Dėkoju taip pat ir Fabijo už pateiktas pastabas. Ir manau, kad galėsime sugrįžti prie to, ką pasakėte, kai vyks pranešėjų diskusijos. Filip Lambert taip pat palėtė aktualius klausimus, kalbėjo apie lengvatinį pajamų iš patentų apmokestinimą, galime tam pritarti. Dabar dėl Belgijos ir Niderlandų klausimo. Ten ir toliau taikomi tie e, netinkami mokestiniai režimai, nors jau buvo paskelbtas komisijos sprendimas. Na ir taksė vienas pranešime. Uh, yra paminėta, kad mokesčių susigražinimas dažniausiai vyksta taip, kad tos lėšos grįžta į tą šalį, kuri vadovavosi netinkama mokestinė praktika, taikė netinkamus režimus. Ir turėtų būti atvirkščiai, juk jas reikėtų nubausti, o ne apdovanoti. Dabar Bernard Uno pateikti klausimai dėl e, direktyvos dėl kovos su mokesčių vengimu. Na ir pažiūrėjęs į balsavimo sąrašą, matau, kad jūs susilaikėte, o neteigiamai balsavote. Galbūt aš neteisingai svartau tai, ką jūs pasakėte, tačiau, tačiau jeigu norėjote palaikyti, iš tiesų palaikyti e, tą iniciatyvą, reikėjo balsuoti už. Na ir pasižymėjau jūsų visų pastabas, tikrai įdomios diskusijos vyko, įdomių pasiūlymų buvo pateikta dėl tolesnio darbo ir kartu su Maiklu Toeriu bendra pranešėjų bandysime atsižvelgti tai, kas buvo pasakyta, bandysime patobulinti pranešimą. Na ir tikiuosi, kad visi glaudžiai dirbsime kartu. Tikiuosi, kad pabaigoje parinksime puikų pranešimo projektą. Na ir laiko man jau neliko, tačiau dar norėčiau kai ką pridurti. Kalbant apie mokesčių politiką ir apie tai, ar tai yra ES kompetencijos rytis. Na taip, suprantame, kad tai yra valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau egzistuoja bendroji rinka, laisvas kapitalo judėjimas, vyksta bendradarbiavimas, tam tikras bendradarbiavimas, tad turime teisę reikalauti, kad būtų skaidrumas šioje srityje. Ir kalbant apie mokesčių valdysenos rytį, čia reikia aiškių taisyklių. Tokia yra mano nuomonė, apie tai kalbu ir šiame pranešime. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Euh... Dėkėjome pranešėjui. Manau, jog kaip ir pirmame mokesčių komitete, ir čia norėčiau e, padėkoti Lisai Ferrerai, kuri nebedirba šiame komitete, kuri dalyvavo tik pirmajame komiteto posėdį ir Mikeliu Toireriu žio pirmąjį pranešimą. Turime rasti pusiausvę tarp realizmo ir mūsų uh, ryšto. Ir čia noriu prisiminti pono Lambertso pastabas dėl labiau politinio ar diplomatiškesnio žodino. Na, turime būti realistai, bet kitą vertus negalime sauliaisti ir neklausyti. Turime e, būti, kalbėti taip, kad e, mūsų būtų įdomu klausytis. Pol, Toliau politiniai kontaktai, tarp parlamentiniai kontaktai, e, susitikimai JAV kongrese. E, mano įspūdžiai iš visų šių susitikimų yra dviejopi. Viena vertus yra politinė valia, politinė e, prievalė, norint ar nenorint, eiti priekin, siekti pažangos kovoje su su, suidinga praktika. Čia reikia rezultato. Ir tuo pat metu matau, kad ABPO pasiūlymai vienaip ar kitaip yra gana subalansuoti. Vieniems tie pasiūlymai atrodo nepakankamai toli nuinantis, kitiems per daug toli, bet man atrodo, man asmeniškai atrodo, kad e, valstybės narės, vyriausybės pasauliniu mastu e, E, patvirtins kažką panašaus kaip EBPO e veiksmų planas dėl BEPS. Komisija siūlo eiti šiek tiek toliau savo praneš, pirmame pranešime. Mes kai kuriais klausimais taip pat siūlime eiti šiek tiek toliau. Žiūrėsime, ką mums pavyks parengti antrajame, kokias rekomendacijas pavyks parengti antrajam pranešime. Bet kaip jau sakiau, nebūtinai tokiai tokiam požiūrį pritarė visi. Ir užbaigdamas norėčiau pastebėti dar štai ką. Po Panamos skandalo vėl stebime panašias tendencijas vyriausybių atstovų pasisakymuose. E, kai kurių valstybių atstovai buvo susitikę viršūnių susitikime Londone ir šiame susitikime, ir po jo kai kurių svarbių valstybių atstovai pareiškė, komentuodami tokius svarbius e, klausimus kaip dos gaunantis e, savikai, e, kalbėdami apie patikos fondus, jie kalbėjo apie tai, kad rengėsi balsuoti dėl dėl informacijos suteikimo apie tokios naudos gavėjus ir apie tas sudėtingas jurisdikcijas, kuriuose jie funkcionuoja. Mes ilgai mąstėme, kaip dirbti. Žinome, kad didžiausia vaidmenį, e, ska, didžiausia paskata atėjo iš skandalų ir mes ieškome sprendimų, kurie netrukdytų įmonių verslumui, jų vystimuisi. Tai turi būti nuoseklus sprendimai atitinkantis e, fiskalinio teisingumo bei lygių galimybių visiems siekį Europos Sąjungoje. Kitas svarbus dalykas. Dabar šiandien Paryžiuje dešimtis mokesčių inspektorių e, lankosi Google būstinėje Paryžyje, kad e, išsiaiškintų, kaip e, Google atveju gyvendinami Prancūzijos mokesčių įstatymai. Taigi, bandome ieškoti pusiausvės ir mes bandome suvaidinti savo vaidmenį šioje, šioje situacijoje. Toliau mūsų darbų tvarkaraštis. Esame susitarę ja, dėl mūsų posėdžių tvarkaraščio. E, patvirtintas taip, taip pat susitikimai tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo. Ta informacija turite savo plankuose. Birželio 2, 6, 7, 9, 13, paskui 15. Pakeitimus pranešimui data pakeitimų nukelta iki 31 gegužės vidurdienio. Taip pat pasižymiu koordinatorių siūlymą pailginti, paprašyti pratesti susipažinimo su dokumentais laikotarpį po vaštito komisijos. Uh, ir balsavimas dėl pranešimo antrame mokesčių komitete numatomas Birželio 21-ąją. Tai data priimtina abiems pranešėjams. Dėkuoju visiems. Mes laikėmės e, savo darbo atvarkės, dabar yra 16.29, dviems minutėms nutraukiu darbą. Ateis vystomojo komiteto pirmininkė Makavan ir vyks antrasis. E,